Good evening, dear colleagues. Uh, we will start with the committee. Labadiena, mėly kolegos, pradėkime komiteto posėdį. Continuamos con, con la celebración de, de la comisión. Eh... Taigi, tęskime komiteto darbą. Dabar turėtumėm surenkti diskusiją su komisare Vera Jūrova. Jie atsakinga um, už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę. Labai džiugu, kad ji pas mus atvyko. Tikrai e, džiaugiamės, kad komiteto nariai galės pateikti jai ir klausimų. Ir jeigu jūs neprieštarausite, tai mano pasiūlymas būtų štai koks. Visų pirma, suteikčiau žodį e, komisariai Jūrovai. Na, o paskui prasidės diskusija. Suteiksiu žodį koordinatoriams ir e, frakcijų atstovams, tuomet e, pane Jūrova atsakys į klausimus, o paskui prasidės antrasis e, klausimo atsakymo etapas, jo metu galės pasisakyti ir kiti komiteto nariai. Na ir kad viską suspėtumėm, aš e, šiek tiek ribosiu kalbėjimo laiką tam, kad galėtų pasisakyti visi norintis. Taigi sakyčiau, kad gal nekalbėkime ilgiau kaip po tris minutės. Trys minutės bus skiriamas frakcijų atstovams, o kitiems po minutę. Gal ir lankščiau pasilgsime, jeigu pamatysime, kad e, daugiau laiko lieka diskusijai. Tai aš iš karto ir norėčiau suteikti žodį poniai Jūrovai. Prašom. Ačiū. Pirmininkė, ponės ir ponai, labai džiaugiuosi, kad šiandien man teko galimybę su jumis pasikalbėti apie lyčių lygybę ir kitus prioritetus šioje srityje. Visų pirma, norėčiau apžvelgti mūsų e, sėkmingą ir koordinuotą bendradarbiavimą šių metų Junktinių tautų konferencijoje apie moterų statusą. E, ta konferencija vyko New York'e kovo mėnesį. Ir jūs, e, jūsų atstovai tai yra ponė pirmininkė ar kai kurie kiti komiteto nariai, e, ministrai ir aš kalbėjau apie tai, kokia yra svarbi Stambulo e, konvencija ir kaip būtina kovoti su smurtu prieš moteris. Tikrai e, didžiuojasi mumis, mūsų europinė komanda, kuri sutelkė jėgas tam, kad pasidalintų labai svarbę žinę. Darbas jungtinėse tautose yra tikrai labai svarbus. Lyčių e, lygybė yra vienas iš tvaraus vystimosi tikslų. Norėčiau paminėti ir šių metų ataskaitą apie lyčių lygybę. Ataskaita pasirodė kovo mėnesį ir joje yra patvirtinama, kad mes vis dar sustarėme su daug iššūkių e, siekdami lyčių lygybės. E, šiuo metu ES moterų užimtumas yra E, toks didelis kaip niekada anksčiau. Čia kalbu apie 2015 metų e, e, faktus, bet vis tiek moterų žimtumas dar yra 10 procentų mažesnis negu kad vyrų ir taip pat moteris mažiau uždirba ir gauna mažesnės pensijas. Ir tie mažesni Nors dabar e, e, e, tas skirtumas tarp vyrų ir moterų atlyginimų bei pensijų vis mažėja. Šiuo metu ES valstybės narės jau pasiekė pažangos, siekdamas, kad daugiau moterų dirbtų valdybose, bet dabar vis tiek tik mažiau kaip ketvirtadalis visų valdybos narių, valdybų narių yra moteris. Ir e, tam, kad e, vyrų ir moterų e, skaičius valdybose susilygintų, dar prireiks 30 metų. Moteris vis dar patiria ir nemažai smurtą. Ir Dar norėčiau paminėti ir profesinio bei šeiminio gyvenimo suderinimą. Mes šioje srityje jau irgi pasiekėme pažangos. Mes surengėme konsultaciją su visuomenė, dabar vertiname konsultacijų rezultatus. Ir panašu, kad daugelis organizacijų, 97,8 e, e, procentų organizacijų ir individualus asmenys pritarė tiems iššūkiams, kuriuos mes nurodėme dokumente. 85 procentai dalyvių e, pritarė tam, kad E, buvo pasirinktos tinkamos politikos kryptis, kuriuose reikėtų dirbti. Tai yra vaiko priežiūra, e, ilgalaikės priežiūros paslaugos, e, su šeima susijusias paslaugos, taip pat laisvas lankstus darbo grafikas ir vyrams, ir moteriams, ir taip pat paskatos, kad ir vyrai, ir moteris būtų skatinami dirbti netrukus prasidės ir e, dar vienas dialogas su socialiniais partneriais ir kartu su komisare Taisen ir aš jums apie tai pateiksiu daugiau dar detalių. Socialiniai partneriai nusprendė e, nesidėrėti, bet komisija ketina pateikti pasiūlymą e, su neteisė, kurios priemonėmis tam, kad galėtumėm spręsti vairias problemas. Šiuo metu tik šešios valstybės narės pasiekė Barcelonos tikslą dėl e, vaiko priežiūros įstaigų. Na ir mes turime suprasti, kodėl e, dar tiek nedaug moterų dirba, kodėl moterų užimtumo lygis yra žemesnis. Turime atsižvelgti ir šio dabartinę situaciją darbo rinkoje, taip pat reikėtų išnaudoti ir skaitmeninės rinkos teikiamus privalumus. Na ir galiausiai reikia atsižvelgti tai, kad daugiau vyrų norėtų e, labiau rūpintis šeima, bet jie vis dar susiduria su vairiais iššūkiais. Aš sveikinu Europos parlamento įsipareigojimą, o ypač FEM ir užimtumo komitetų e, paremti e, e, darbo ir šeimos gyvenimo geresnės pusiausvaros iniciatyvą. Taip pat pritariu tam, kad iš tikrųjų reikia ir darbo rinkoje sukurti atitinkamas sąlygas tam, kad darbuotojai galėtų užtikrinti darbinę ir šeiminę gyvenimo pusiausvyrą. Mes e, diskutuojame ir su socialiniais partneriais. Taip pat e, mes pagal Europos semestro procesą pateiksime atskiras rekomendacijas įvairioms šalims. Na ir e, ten labiausiai bus kalbama apie tai, kad reikia skatinti moteris aktyviau dalyvauti darbo rinkoje. Taip pat reikia mažinti atlyginimo skirtumus tarp vyrų ir moterų. Uh, Mes e, rengiame rekomendacijas dėl e, skaidraus atlyginimo mokėjimo. Na ir taip pat ketiname teikti pasiūlymą ir dėl teisinių priemonių. Tikrai norime atkreipti visuomenės e, dėmesį į šią problemą. Mes ketiname ir toliau finansuoti vairius tarpvalstybinius projektus, tam, kad galėtumėm užtikrinti, jog valstybės narėse vyrai ir moteris gautų vienodą atlyginimą už vienodą darbą. E, komisija ketina pateikti ir įgūdžių darbo atvarkę. Ten mes kalbėsime apie tai, kaip spręsti įvairias užimtumo ir segregacijos problemas. E, tai e, yra vienas iš priežasčių, kodėl vyrai ir moteris gauna uh, E, nevienodą atlyginimą. Dabar keletą žodžių apie Stambulo e, konvenciją. Kaip žinia, e, ši konvencija yra skirta kovai su smurtu prieš moteris. Komisija praėjusiu mėnesį pasiūlė, jog ES prisijungtų prie Stambulo konvencijos. Aš esu įstikinusi, kad ES prisijungimas prie šios konvencijos gali tikrai labai pakeisti moterų ir mergaičių gyvenimą, užtikrinant, kad ES ir valstybės narės imsis priemonių tam, kad kovotų su smurtu vykdytų jo prevenciją. Na ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad ES kartu su valstybėmis narėmis dirbs įgyvendindama šią konvenciją, bet nepakeis valstybių narių. Konvencijoje yra ir e, su baudžiamąją teisę susijusių priemonių, bet tai jau yra valstybių narių kompetencija. Komisija e, sieks, kad ši konvencija būtų nusekliai gyventinama visoje e, Europos Sąjungoje. Taip pat mes teiksime finansinę pagalbą, padėsime rinkti duomenis, Ir taip pat kalbėsime e, vienu balsu, bendraudami su tarptautiniais partneriais. Europos parlamentas taip pat e, tam turės pritarti ir aš tikiu, kad ir toliau jūsų komitetas čia vaidins labai svarbu vaidmenį. Europos parlamentas gali išsakyti aiškę žinę ir ES valstybėms narėms ir piliečiams ir kitoms pasaulio šalims. Dėl e, kovos su smurtu prieš moteris čia reikia pasinaudoti visomis įmanomomis priemonėmis, teisės aktais, duomenų rinkimu, e, taip pat e, finansinė parama įvairioms iniciatyvoms. Bet kažkas pasikeis tik tada, jeigu pasikeis požiūris ir elgesys. Ir labai svarbu vykdyti smurto prevenciją. Taip pat e, svarbu užtikrinti, kad apie e, smurtą atvejus būtų pranešama atitinkamoms institucijoms ir kad aukoms būtų e, teikiama visai jiems priklausanti pagalba. Kaip žinote, aš ketinu pateikti pasiūlymą dėl to, kaip reikėtų kovoti su smurtu prieš moteris. Tas pasiūlymas pasirodys 17 metais. Ir e, šio pasiūlymo tikslas bus atkreipti dėmesį šią problemą ir užtikrinti, kad padėtis ES pradės iš esmės keistis. Mes ir toliau naudosimės visomis turimomis priemonėmis. Tai reiškia, kad mes didinsime visuomenės informuotumą, Taip pat padėsime ES valstybėms norėms vykdyti vairias iniciatyvas susijusias su tinkamų standartų užtikrinimu, kai teikiama pagalba aukoms ir taip pat skatinsime valstybės norės keistis geriausią turimą praktiką. Su nekantrumu laukiame ir bendradarbiavimo su jumis. Taip pat e, aš pritariu tam, kad reikia ES teisės akto dėl geresnės aukų apsaugos. Tai yra svarbu ir kovojant su e, žmonių kontrabanda, priekyba žmonėmis. Taip pat tikrai norėčiau, kad e, būtų e, geriau renkami duomenys. Taip pat džiaugiuosi, kad ir Eurostatas jau patvirtino, jog šiais metais Eurostatas pradės rinkti duomenis apie su apie smurtą prieš moteris. Taip pat mes ir toliau teiksime prioritetą direktyvai dėl moterų dalyvavimo valdybų veikloje. Būtina pasiekti pažangos įgyvendinant šią direktyvą europinių lygmenių. Kol kas daugiausia pažangos pasiekia tos valstybės narės, kurios priemė atitinkamus įstatymus. Ir jeigu buvo jau imtasi veiksmų, tai jie atnešė rezultatų. Daugelis valstybių narių pritarė pasiūlytai direktyvai. Dėja, tenka apgailestauti, jo kai kurios valstybės narės dar nepademonstravo uh, e, uh, e, ryšto imtis atitinkamų veiksmų. Aš tikiuosi, kad pirmininkaujant Maltai uh, bus daugiau dėmesio skiriama šiai direktyvai. Komisija darys viską, ką tik gali, kad šios pasiūlymas būtų įgyvendintas. Taip pat noriu pabrėžti, kad ir Europos parlamentui tenka labai svarbus vaidmuo. Europos parlamentas gali daryti spaudimą dabar pirmininkaujančiai ir pirmininkausiančiom šalims bei toms valstybėms narėms, kurios vis dar neremia šios europinės iniciatyvos. Nors, kaip žinia, tokios iniciatyvos tikrai reikia. Taip pat norėčiau paminėti ir migracijos klausimą. Kokia yra migrančių moterų padėtis? Europos komisija yra įsitikinusi, kad ir e, imigracijos e, darbo tvarkę reikia įtraukti lyčių lygybės aspektą. Ir čia e, noriu pasakyti, kad reikia ir trumpalaikių priemonių, tai yra priemonių, kurios būtų taikomos prieimimo centruose, e, karštosiuose centruose, o taip pat reikia ir ilgalaikių priemonių dėl užimtumo, socialinės įtraukties ir švietimo. Aš žinau, kad ir jums labai rūpi šis klausimas ir aš su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo su jumis, e, sprendžiant šį labai aktualų iššūkį. Taip pat aš apie tai padiskutuosiu ir e, su kai kurių valstybių narių ministrais. Kai kurios valstybės narės irgi yra labai suinteresuotos, kuo skubiau spręsti šią problemą. Taip pat mes glaudžiai bendradarbiausime su lyčių lygybės institutu. Šis institutas teiks faktus, kurių pagalba mes formuosime savo politikos kryptis. Taigi šis lyčių lygybės institutas šiais metais paskelbs ataskaitą apie moterų skurdą Mes su nekantrumu laukiame ir um, lyčių lygybės indekso, kuris pasirodys 17 metais. Ir Ir aš taip pat e, tikiuosi, kad institutas e, padės kovoti su smurtu prieš moteris. Labai ačiū už jūsų konstruktyvę paramą, ir pasirežimą e, siekti konkrečių rezultatų gyventinant lyčių lygybę. Tikrai su nekantrumu e, laukiu jūsų minčių ir klausimų. Ačiū. Muchas gracias, señora Yurova, por, por su presentación. Comenzamos eh, con las intervenciones eh, de los. Dėkuoju, poniai Jurovai. Dabar kalbėtojai frakcijų vardu, EPP frakcijos vardu, ponė Legrip. Ačiū pirmininkė. E, dėkoju komisijos nariai už jos pasisakymą. Ačiū už tai, kad e, nuolat sutinkate čia apsilankyti ir, ir pasisakyti moterų teisų komitete parlamente. E, Nekartą matėme, kad jūs esate asmeniškai pasišventusi nagrinėti šią temą. Dabar kalbant apie įvairias temas, kurias jūs minėjote, e, norėčiau aš išskirti vieną ir ponena Karatsa Bilds, e, Bilds taip pat kalbės, pristatys pagrindinius EPP e frakcijos prioritetus šioje srityje. Jūs kalbėjote apie darbo užmokesčio ir pensijų skirtumus. nematome, kad šie skirtumai mažėtų. E, tie skirtumai išlieka ir jie visiškai pagristai kelia susirūpinimą mūsų piliečiams. E, senstančioje Europoje e, pensijų skirtumai tampa labai svarbia tema. Yra daug paskelbtų studijų, taip pat ir Europos komisija 2015 metais pabrėžė, kaip svarbu kovoti su šiuo reiškiniu. Turiu galvoje E, pensijų skirtumus e, tarp lyčių. Norėčiau jūsų paklausti, kokia būtų pati naudingiausia, veiksmingiausia priemonė, kurią galėtume pasitelkti, kad pakeistume padėtį, kad valstybės narės čia žengtų tinkamą kryptimi. Ar reikėtų rinktis e, tokį suderintą kelią, o galbūt yra kitų subtilesnių priemonių, kurios būtų tinkamesnės. Taigi norėčiau paklausti, e, kokiu bus imtasi e, iniciatyvų artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais. Ir dar vienas dalykas - moteris valdybose. Mes ir toliau darysime politinį spaudimą, darysime uh, viską, ką galime, kad valstybės narės suprastų, kaip svarbu e, nagrinėti šį dosiją ir daryti pažangą, eiti tinkamą kryptimi, nagrinėjant šį, šį dosiją. Ačiū. Ačiū. Dabar ponia Heits, e, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Ačiū. Mūsų frakcija norėtų padėkoti poniai Jūrovai už galimybę šiandien susitikti ir aptarti su jumis šios klausimus moterų komitete. Dėl Barcelonos tikslų. Aš čia jau dirbu ne vienerius metus ir dėja matome, kad labai nedaug valstybių narių įgyvendino tuos tikslus. Labai svarbu, kad komisija ir parlamentas imtųsi iniciatyvos kad motinystės, tėvystės atostogos taptų prieinamos visiems, kad moteris galėtų grįžti į darbo rinką, bet e, turiu pasakyti, kad čia lygių galimybių prasme pasiekta nedaug pažangos ir tebėra daug kliučių. Norėčiau išreikšti apgailę stavimą dėl to, kad šios ryties strategija buvo per daug sušvelninta. Aš manau, kad turėtume daugiau įtakos valstybėse narėse, jeigu matytume, kad tas kliūtis galima įveikti. Taigi socialistų demokratų frakcija norėtų dar kartą išreikšti apgailestavimą, kad nėra, nebet, neturime tokios lygių galimybių strategijos, kokią turėjome anksčiau. Ekonominių požiūrių tikrai e, visi turėtų naudos iš to, kad daugiau moterų būtų darbo rinkoje. Tai būtų naudinga visai ES. Todėl aš manau, kad yra daug priežasčių nagrin, toliau to reikalauti. Toliau direktyva dėl moterų dirbančių įmonių valdybose. Jūs sakėte, kad buvo imtasi priemonių šioje srityje, bet man kila klausimas, kokia yra dabartinė padėtis, ar tikrai pasistumėte į priekį. Aš e, džiaug, apsidžiaugiu išgirdusi apie Stambulo konvenciją ir džiaugiuosi, kad Europos komisija bei visos ES institucijos įgyvendina Stambulo konvenciją. Manau, kad taip galima daug ko pasiekti, bet labai gaila, kad e, ne visur yra numatytos atitinkamos teisės. Žinome, kad yra tokių valstybių narių, kurios nėra numačiusios baudžiamųjų sankcijų už smurtą prieš moteris, bet džiaugiuosi, kad yra įmamas iniciatyvų. Ačiū. Ačiū, poniai Hed. Dabar Alde frakcijos vardu, ponia Milinar. Ačiū Pirmininkė, ačiū komisijos nariai už tai, kad sutiko pasikeisti nuomonėmis šiomis svarbiomis temomis. E, dėkuoju Jums Alde frakcijos vardu. Turiu keletą klausimų, kuriuos Jūs iškėlėte ir e, kuriuos norėčiau šiek tiek plačiau panagrinėti. Na, mes E, buvome New York'e ir Europos parlamentui buvo tikrai įdomu e, dalyvauti ir atlikti aišku vaidmenį. Manau, kad mes vėliau artimiausiais metais gal labiau sustiprinsime savo vaidmenį. Kalbant apie komisijos išvadas, apie moterų padėtį, tos išvados yra labai plačios palyginti su priemonėmis, prie kurių esame pripratę Europoje, ten trūksta konkrečių priemonių. Norėčiau jūsų paklausti, kokį vaidmenį galėtų ES atlikti, siekdama įveikti didžiausius iššūkius moterų teisų srityje. Aš suprantu, kad klausimas labai platus, mums Mes visi turbūt manome, kad tas susitikimas buvo labai svarbus, bet norėčiau dabar jūsų išgirsti, išgirsti jūsų nuomonę apie ES tarptautinį vaidmenį šioje srityje. Antras klausimas, kurį jūs taip pat paminėjote, jis susijęs su moterimis prieglopšio prašytojomis ir jų pažeidžiamumu. Galbūt E, apie tai buvo kalbėta ir komisijos kolegijoje. Na, mes susidurėme su šia situacija, ji niekur nedings artimiausiais mėnesiais, todėl manau, kad mes turėtume imtis tam tikrų atsargumo priemonių šioje srityje. Ir paskutinis klausimas, kurį norėčiau pateikti. kokiais prioritetais vadovausius komisija gyvendindama lygybės e, strategiją. Gal galėtumėte atsakyti keliais sakiniais. Ir galiausiai dėkoju Jums už tai, kad e, darote spaudimą, kad e, raginate pasirašyti Stambulo konvenciją. Tai yra ne tik formalumas, tai yra ir politinis signalas. Ir mes puikiai žinome, kad jūs asmeniškai už tai kovojate ir tai lab, labai vertiname. Gracias, señora Bindar. En nombre de la GUE tiene la palabra la señora Bjork. Ačiū dabar GUE frakcijos vardu, ponė Bjork. Ačiū. Dėkoju komisijos nariai už tai, kad atvyko aptarti šių klausimų su mumis. Nenustebinsiu jūsų pasakiusi, kad GUE frakcija yra labai nusivylusi tą stagnaciją, kuri įsivyravo uh, E, lygių galimybių srityje. Tai yra vienintelė sritis, kurioje matome tokią stagnaciją. Direktyva dėl įmonių valdybose dirbančių moterų atsidūrusi aklavėte ir tai yra neprimtina. Na, mes džiaugiamės e, prisijungimu prie Stambulo konvencijos, tačiau žinome, kad tos konvencijos nepakanka siekiant kovoti e, su smurtu prieš moteris Europos Sąjungoje. Reikia ir papildomų priemonių. Mes džiaugiamės tais pasiūlymais, kuriuos pateikėte dėl kovos su darbo užmokesčio skirtumais. Manome, kad reikia geresnių vaiko priežiūros paslaugų, taip pat geresnio moterų pensinio aprūpinimo, kad moteris galėtų grįžti į darbo rinką. Dėl tėvystės, motinystės atostogų e, įdomu, kas bus su tuo pasiūlymu artimiausiais metais. Na, nepaisant to, kad mes čia aptarėme svarbius pasiūlymus, vis dėlto išlieka abejonių dėl apskritai bendros komisijos nuomonės apie lyčių lygybę. Taryba ir parlamentas jau seniai ragina parengti lygių galimybių strategiją, kurios vis dar nėra. Jeigu tos strategijos nėra, tai darbas e, gali vykti labai skirtingomis kryptimis, nes nebus į ką įsikabinti. Jei turėtume strategiją, e, kuriai visi pritartų, jeigu susitartume, E, jeigu būtų susitarimas tarp parlamento tarybos ir komisijos, tai tada bent jau žinotume, kokiu keliu eiti. O dabar be tos strategijos negalime daryti spaudimo dėl lyčių, lygių galimybių užtikrinimo ES. Buvo daug priimta sprendimų dėl lygių galimybių, bet reikėtų galvoti ne tik apie keletą šimtų moterų, kurios dirbtų įmonių valdybose. Manau, kad komisija turėtų būti visavertė partnerė šioje srityje. Ir ponia Jūrova, čia jūsų nekritikuoju, aš tą kritiką išsakau visos komisijos atžvilgių. Dėkui, šalių vardu, ponia Retke. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju, kad nuolat bendraujame. Pone komisijos narė, dėkoju, kad vis atvykstate į mūsų komiteto posėdžius. Ir labai džiugu, kad jūs išreiškite tuos pačius nugastavimus dėl lygybės problemų ES. Na, norėčiau dabar trumpai nusakyti, kaip aš įsivaizduoju šią situaciją ir pateikti keletą pavyzdžių, kad būtų galima pagilinti diskusiją ir kaip tas problemas įspręsti. Ir štai kągi matau šiuo metu matome, kad yra tam tikra mažuma Europos Sąjunga, kuri puola lygybę ir pamatinės teisės. Ir matome, kad ši blokuojanti mažuma stabdo bet kokią pažangą ir taip pat puola jau įsitvirtinusius Europos Sąjungos principus. Ir manau, kad mums reikia kartu su jumis dirbti, kad galėtume parinkti geresnę strategiją, kaip su to kovoti. Aš vieną pavyzdį pateikti. Žinote, kad buvome, žinote, kad buvo dalymas informacija su Niderlandai šį rytą. Ir vienas jų prioritetas buvo LGBTI gairės. Ir tuomet Vengrija sutrukdė tai traukti tarybos išvadas. Žinome, kad e, gairės yra, šios gairės yra vienas iš jūsų prioritetų taip pat. Tai štai matome tokią situaciją, kai mes vis norime eiti tolin, pirmin, su štai konkrečiu klausimu, bet atsiranda maža grupelė žmonių taryboje, kurie tam trukdo. Tad manau, kad reikia daug stipriau spausti, kad būtų galima sukurti tokią situaciją, kuri, kurie būtų įmanoma lengviau veikti tokių svarbių klausimų blokavimą. Čia kalbu ne tik apie gairias, taip pat yra horizontaliosios lygybės direktyva, taip pat lyčių lygybės strategija, toliau lieka dar klausimas ir dėl darbo ir prie tos gyvenimo balanso ir man, matosi, kad kurios valstybės narės tai blokuos. Dėl to reikia, manau, griežtai pasisakyti, nes tikrai reikia suvienyti pajėgas, kad būtų galima tai pakeisti. Toliau kitas dalykas, ką aš paminėti. Jūs jau turbūt girdėjote, kad patvirtinome šiame komitete nuomonę dėl moterių galinimo skaitminėme amžyje. Na, jūs to nepaminėjote per savo pristatomąją kalbą, bet manau, kad jūsų, kaip lygybės, kaip lygybės komisarės pasisakymas galėtų labai paveikti didžiąją koaliciją dėl skaitmeninių darbų ir padėti užtikrinti geresnį lygybę skaitmeninėje ekonomikoje. Tai yra labai svarbus dalykas, atklausiu jūsų, kokie yra jūsų planai. Balsuosime kitą savaitę plenarinėje sesijoje dėl šio, šios nuomonės. Ir tai galėtų būti viena iš priemonių, kurį jūs galėtumėte pasinaudoti, kad galėtumėte įsitraukti šias diskusijas ir būtų galima numatyti tokią skaitmeninę darbo tvarkę, kuri taip pat apimtų ir lygybės klausimą. Ačiū. Dėkoju, ponė Rinkė. Taip, baigėme pirmą klausimų ratą. Pone Jūravas, teks jums žodį atsakyti. Labai ačiū. Taip, atsakysiu dabar į klausimus. Nors kaip ir klausimai kartojosi. Taip, pirmiausia, atlyginimų ir pensijų skirtumai. Taip, visiškai sutinku dėl šio klausimo. Taip, matome, kad šios rytis skirtumai nesumažėjo, tai tikrai labai svarbu. Ir matau, kad narė, kurie uždavė šį klausimą, jau išėjo. Na, bet kad klausimas labai svarbus yra. Ir noriu pasakyti, kad aš nelabai tikiu, kad pavyks pasiekti daug rezultatų iš skaidrumo priemonių. Turime na, rinkom duomenis, kaip praeisį metų buvo darbo numatytas terminas praeisį metais ir abejoju, ar galima panaikinti tą atlyginimų skirtumą, vien tik ragindami teikti daugiau skaidrumo, vien tik ragindami darbdavius informuoti apie jų atlyginimų politiką. Manau, kad na, reikia dar apie tai pagalvoti, bet vargu ar tai iš ties pakeis situaciją. Tad ką galima padaryti? Na, reikia spręsęs tris problemas, kurias kelia tą atlyginimų skirtumą. Pirmiausia, tai yra atvira diskriminacija, kuomet vyrai uždirba daugiau negu moteris už tą patį darbą. Tai būna labai iškių tokių situacijų. Yra lygių galimybių direktyva, taip pat antidiskriminacinė direktyva užimtumo srityje, tačiau trūksta sankcijų. Ir ne visos valstybės narės turi teikiam, e, tinkamų priemonių, kaip pritaikyti sant, e, sankcijas, kuomet vyrai be jokios priežasties yra apmokami geriau negu moteris. Taigi svarstome perskaityti šią direktyvą, kad būtų galima paraginti valstybės narės, prispausti jas, kad jos e, pritaikytų numatytų daugiau priemonių, kaip pritaikyti sankcijas tiems darbdaviams, kurie taip elgesi, tik numatyti sankcijų galimybę. Tačiau pagal mūsų duomenis vos 8 procentai atlyginimo skirtumo kyla dėl tokios diskriminacijos. Daug desnė problema yra darbų segregacija. Kaip žinote, tokia situacija, pažiūrės, tarp mokytojų, slaugų Ir čia aš jokių nematau efektyvių priemonių, kurios būtų galima europinių, kurias būtų galima europinių lygių pa, pritaikyti, kad paragintų valstybės norės tai pakeisti. Todėl bus žalimės EPSCO taryba. Ir kalbėsime apie šią problemą, nes apie ją reikia kalbėti. Toliau pensijų skirtumas. Matome, kad jeigu nebus pokyčių socialinių išmokų sistemoje bei mokesčių sistemoje, tai situacija nesikeis. Tačiau čia priemonės yra valstybių narių rankose. Manau, reikia labai atsargiai elgtis dirbantis darbo ir prietos gyvenimo balanso paketu, nes čia gali būti tam tikri ir spastai dėl darbo lankstumo. Pavyzdžiui, gali skatinti labai dažnai naudoti e, darbą nepilnatatu, nes toks darbas gali vesti prie per mažo atlyginimo. O juk nenorime, kad atlyginimai būtų mažesni. Reikia atverti galimybės moteriams, kad jos galėtų turėti vaikų ir dirbti. Ir taip pat galėtų pasinaudoti lankščiomis priemonėmis, lankščiais sprendimais, kad galėtų užsidirbti. Tai taip pat beje padėtų sumažinti atlyginimo skirtumą. Na, jeigu jūs turite idėjų, kaip spręsti darbų segregacijos problemą, tai būtų gerai jas išgirsti, nes tai yra tokia problema, kurią būtų galima, pažiūrėjau, lengvai spręsti, matot, vyrų kvotas. Tačiau, na, to nenorėčiau. Labai daug kritikuojamos kvotos jau ir dabar yra. Na, taip pat matome, kad lyginimą mažesnį dar dėl to, kad e, merginos ir e, moteris mažiau savimi pasitikė. Ir taip pat problemų kyla dėl švietimo. Tai yra, moteris merginos renkasi tokias e, sritis studijoms, kurios nėra geriausiai apmokamos darbo rinkoje ir nėra pačios paklausiausios darbo rinkoje. Su tuo kovosime pritaikę naują europinę įgūdžių darbo atvarkę. Ten imsimės švietimo ir politikos priemonių ir jeigu jūs dirbate būtent su šia sritimi, tai atkreipsite į tai dėmesį, nes norime įtraukti mes ir lyčių lygybės klausimus į šią naują politikos sritį. Nes reikia palaikyti jaunas moteris, merginas, skatinti jas tik geriau rinktis studijas. Kad, na, kaip šias, kaip sakom, kad jis tik tikrai išmanytų tai, ką reikia, pavyzdžiui, technologijų įmonėse. Nes aš pati bedardamas su, su mesės darbdaviais raginu uh, moteris labiau įtraukti į vadybą, į tarybas. Ir dažniausiai sako, kad pas mus įmonės tiesiog trūksta moterų, kurios tai išmanytų, nes jos nestudijavo tų dalykų universitete. Manau, kad tai tik iš dalies tiesa, nes čia vis dar daug stereotipų yra. Ypač technologinės įmonės vis dar mano, kad, ne, na, įmonių vadovas sako, kad nėra moterų inžinierių, Tačiau bet kuriu atveju moteris, tarkim, jie sako, galite būti teisės specialistės arba rinkodaros specialistės. Ir, ir daugiau nebekalbama, nes tiesiog stereotipai stabdo diskusijas. Toliau. Barcelonos tikslai. Tai buvo apie tai komentuota ir norėčiau pasakyti, kad, kad stebina kaip dažnai konsultacijų metu kalbama apie tai, kad trūksta, pavyzdžiui, įstaigų, kur būtų galima prižiūrėti vaikus, kai mes konsultuojamės dėl darbo ir kitos gyvenimo balanso. Na, moteris, reikėtų sakyti, tėvai turi turėti galimybę e, kokį įstaigą palikti savo vaikus, kad jie galėtų patys eiti į darbą. Tačiau daugelį valstybių narių tiesiog trūksta tokių įstaigų. Dėl to labai ragino ministrus pasinauti Europos lėšomis, ypač lyginos plėtros fondų, tačiau taip pat ir socialinių fondų, kuris gali būti apjungtas su kitais investavimo šaltiniais. Ir tiesiog pakeisti valstybinų prioritetus. Nes dabar matome, kad šešimet yra prioritetų peržiūros metai ir valstybės narės gali sudėti naujus prioritetus valstybės narės gali siūlyti naujus pakeitimus. Tai yra testinis dalykas, nežinau, kiek valstybių narių pasinaudos šią progą, bet kuriu atveju čia didžiąją dalimi yra pinigų klausimas. Taip pat ir stereotipų. Nes manoma, kad moteris nori ilgiau pačios auginti vaikus, nenori vaikų atiduoti į lopšelius ar darželius ir, pavyzdžiui, kad nenori atiduoti iki trijų metų amžiaus. Ir štai matome ir naujieną, kuri gal kiek labiau siejasi su integracijos policija, e, politika, ypač kalbant apie Romus. Mes matome, kad e, valstybės narės, kai kurios jau taiko teisės aktus, jau turi įstatymus, kurie numato, kad Romų vaikai nuo 4-5 turi būti darželiuose, kad geriau pasiruoštų mokyklai. Bet jau čia kita, šiek tiek kita tema. Atsiprašau, kad šiek tiek nuklydau. Toliau. Moteris tarybose. Kokia čia situacija? Na, kai kas pasižiūrė, kad aš čia vis atvykstu į posėdžius ir, žinoma, Labai džiaugiuosi, kad jis tai džiugina, tačiau noriu vis atnešti kažkokių naujienų. O šiuo klausimu naujienų tiesą sakant nelabai ir turiu. Stacija tokia pat, kaip ir buvo praėjusią kartą, kai lankiausi jūsų posėdėje. Reikia dar, kad prisijungtų kelios mažesnės valstybės narės ir viena desnė valstybė narė, kad nebebūtų blokuojančios mažumos taryboje. Taigi mes ir toliau derimės su Vokietija, su Niderlandais, su Danija, su Vengrija taip pat. Kas dar? Taip, Niderlandai jau berots minėjau. Ir mes tikimės, kad galbūt jau pavyks tai pakeisti kitą metą pirmininkaujant Maltai. O tuo tarpu, tačiau pažadėti, kad dirbsime intensyviai, kaip jie dirba ir įmonės. Mes, jie nuolat bendradarbiauja su, su įmonėmis, aš nuolat bendrauju su įmonėmis ir bandau joms išaiškinti, kad joms pačioms geriausia, būt pačiams įmonėms būtų geriausia savanoriškai tai pritaikyti, negu laukti, kol privers įstatymas. Na, čia pusiau jokavint galėčiau pasakyti. Uh, panašu, kad dauguma supranta, jog tarybose įvairovė yra gerai ir tai yra naudinga verslui. Ir daugelis, daug įmonių turi vidinės savo strategijas, žmogiškų išteklių strategijas, pagal kurias jie nori skatinti nu, turėti daugiau moterų tarybose. Na, manau, kad ir teisės aktais galima būtų pažangos daugiau padaryti, tačiau net ir jeigu nebus priimta teisės aktų, vis tiek bandysime uh, daryta pažangos ir turbūt pažangos bus. Toliau Stambulo konvencija. Taip, norėtume šiemet, kad tai būtų patvirtinta, valstybių narių lygių nesimato problemų, tačiau yra dar trys valstybės narės, kurios neratifikavo, ar nepasirašė tiksliau, na, nepasirašė arba neratifikavo. Tačiau skatiname tai padaryti ir svarbu suprasti, jog Stambulo konvencija numato tam tikras priemonės, kurias valstybės narės, kurias valstybės narės gali gyvendyti, nes čia jau Europos Sąjunga neturi kompetencijos. Taigi čia yra tokia keli Europos startis ir reikia na, visom pusėm įgyvendinti savo įsipareigojimus. Stambulo konvencija yra gera priemonė kovoti su smurtu prieš moteris, nes manau, kad tiesiog tai yra labai praktiškas teisės aktas. Ir beje, kalbant apie smurtą, norėčiau nu, šiek tiek plačiau pakalbėti. Šią temą norėčiau nu, paprašyti jūsų pastilti idėjomis dėl 17 metų, nes mes paskelbėme, kad tai bus metai skirti kovai prieš smurtą prieš moteris. Ir norime pasiekti rezultatų per tuos metus. Numatome keletą kampanijų, kurios bus daromas per Europos platformas. Na, galbūt visoje Europoje taikoma kampanija nebus labai dėlė, nes aš esu įstikinusi, kad smurto prieš moteris reiškinys vis tik čia truputį jau skriskintas signalas man, ar ne? Taigi, e, esu įstikinus, kad skirtingos formos pasireiškia tarp valstybių narių, skirtingų dažnių tai pasireiškia. Pavyzdžiui, Ispanijoje, tarkim, smurtas yra artimoje aplinkoje didelė problema. Vokietijoje matome, kad smurtas pasireiškia viešose vietose. Yra kitos vidurių, kur problemos yra keliariopos nes, pavyzdžiui, sudėmė su smurtu prieš etinės mažumas. Taigi kampanijas reikia pritaikyti, priderinti prie esamų problemų, tai valstybė narė. Būtent todėl labai džiaugiausi, kai iš ministrų New York'e girdėjau, nes New York'e susitikome su ministrais, kalbėjau su ministru, kad atsakingi už, lyčių, už už lyčių politiką. Taigi ministrai pasakė, kad e, prisijungs prie šių veiksmų 17 metams. Ir taip pat kitą savaitę ketinu išplatyti ministrams laišką, nes ministrai norėjo, kad e, pasidalinčiau mintimis, ką mes ketiname daryti. Na ir čia yra ir praktinių priežasčių, nes jau ministrai nori tai numatyti kitų metų biudžetui, tai įtraukti tai kitų metų biudžetą. Ir tikrai ne vienas ministras yra sakęs, kad įtrauks tai į biudžetą, o kai ministras sako, kad įtrauks klausimą į biudžetą, vadinasi tikrai ketinantis veiksmų. Taigi, bus matys mūsų kompanijos atstovas valstybės narėms. Taip pat komisija imsis lyčių klausimų traukimo visus politikos klausimus. Na, Esu slakusi iš kolegos Navračič ir Šandirkaičio kolegos. Slokiau e, teigiamų reakcijų švietimo, sveikatos, saugumo srityse, kaip įtraukti šios klausimus. Tad dalinsime su jais mintimis, kaip, ką jie ketina daryti, kaip jie ketina įsitraukti į šią kampaniją. Taip pat finansuosime visuomenės organizacijas, NVO finansuosime, pritrauksime ekspertus, bet panačiau išgirsti jūsų nuomonę, kaip jūs manote, ar mes čia tinkamai galvojame. Manau, kad e, reikia taip pat beje nepamiršti ir teisės saugos institucijų, tai yra policijos reikia reikia ir juos įtraukti, kad tie, kas saugumu rūpinasi, kad jie tikrai užtikrintų saugumą. Nes čia yra didžiulė problema. Moteris dažnai nepraneša apie toks nusikaltimus, nes netiki, kad joms padės. Taigi taip pat žinoma, beje, reikia įtraukti ir vaikinus bei vyrus. Taigi reikia tinkamą derinį parengti kampanijoms, kad, vis, kad viskas gerai pavyktų. Tik tik dėl smurto, taip pat e, ir jums parašysiu laišką ir paprašysiu jūsų pasiūlymų. Toliau, pane Bjork, moteris tarybose. Na, čia jau dabar jau nieko nebepridursiu. Toliau. Užduotas sunkus klausimas. Pane Milinar uždavė klausimą dėl kontaktų New York'e. Na, tai New York'e daug kalbėjome apie migrantų klausimus, apie migrančių moterų integravimą, Tačiau apie išorinius veiksmus, norėčiau pasakyti, kad patvirtiname e, lyčių veiksmų planą užsienio veiksmuose ir taip pat ten numatėme rodiklių. Ir čia daugiausiai kalbame apie moterorumą. Tai beje, beje Tai siejasi su mūsų pastangomis e, stabdyti smurtą prieš moteris visame pasaulyje, bei su pastangomis ekonomiškai įgalinti moteris ir mergaitės, bei užtikrinti jų švietimą. Žinau, kad mano kolegė Frederika Magerinė e, labai rūpinasi lyčių klausimais ir nori plėtoti išmanę politiką šis rytyje, ypač Afrikoje bei kitose zonose, kur moteris kenčia nuo skurdo ir smurto. Taigi štai toks būtų tarpinis kontekstas. Niujorke taip pat susidūrėme su, su situacija, kurią minėjo panerankė. Vyko labai na, sunkės diskusijos su Vengrijos ir Lenkijos kolegomis, na, čia jokia paslaptis apie lytinės sveikatos teisės, moters sveikatos teisės. Ir, na, kiek nustebino mane tos diskusijos, bet tai reikia turėti galvoje, kad dar Vengrija ir Lenkija. Ir kaip jie reaguoja mūsų siūlymus dėl ir visų partnerysčių, dėl nusibės teisės partneriams. Aš taip pat to šiuo klausimu užsijimu, tačiau jau čia jūri komiteto galbūt reikalas. Na, bet ką atveju reikia tiesiog dirbti su tokia situacija, kokia yra. Vyriausybės dabar yra išskelusios kitokius prioritetus, turi kitą kryptį, kitaip žiūri į šios klausimus, kitokią prieigą pasitelkia. Na ir čia jau tenka tiesiog toliau plėtoti dialogą. Ir kalbėtis, pažiūrėti, kiek galime pažengti, kiek galime, kiek galime sutarti, ko galime pasiekti kartu. Manau, kad taip pat bus labai sunkios diskusijos dėl LGBTI veiksmų plano bei lyčių strategijos. Vyks diskusijos sunkios per kitą tarybą, nes, na, kaip tik, kaip tik dabar matome, kad iš, iš, išriškėja labai skirtingos nuomonės. Toliau migracija. Na, čia bandome iš dviejų skirtingų kampų pažvelgti. Pirmiausia, reikia palengvinti situaciją pabėgėlių centruose bei ten, kur, kur yra labai daug moterų. Aš nuolat bendrauju su kolega Brimopulos, atsakančiu už padėtį, už situaciją Mm, dėl, ir už tai, kokios sąlygos turi būti taikomas priglopščio prašymo atveju, taip pat už kuris atsako už migracijos politiką. Taip pat siekiu, kad e, būtų užtikrintas kurilėsnės sąlygos moteriams ir vaikams, kad tai būtų įtraukti mūsų saugumo ir migracijos darbo tvarkę. Matote, kad tai jau tie klausimai traukiami. Bet, na, vienas dalykas yra europiniai dokumentai, kuriems taip pat problemų kyla. Tai kitas dalykas yra, kaip valstybės narės na, dirba, kai jos pritaiko tos, tos dokumentus. Nes mes turime pasirūpinti, kur iš valstybės narės. Tai taip pat svarbi yra stebėjimo tema. Stebime, ką kolegos daro, taip pat bendraujame su medicinos tarnybomis, žiūrime, ar užtenka medicinos paslaugų, ar taip pat pritaikytos visos būtinos priemonės, kurios turi užtikrinti, na, bet jau bazinį saugumą, kad, ne, kad būtų kovojama su prievartinė prostitu, prostitucija, prievartinėmis e, santokomis, e, vergovė bei žmonių kontrabanda. Nes viso, kyla visų šių reiškinių rizika tose vietose, kur ir desnė migrantų koncentracija. Šiemet ypač daug buvo problemų dėl to, tačiau, aišku, nežinome, kas bus ateityje, dabar labai sunkus laikai yra, tačiau praeisiais metais 80 procentų migrantų buvo jauni vyrai, o šiemet dauguma migrantų yra moteris ir vaikai. Ypač abie problemiškas dalykas yra nelydimi nepilnamečiai Švedijoje, Vokietijoje. Ir juos išnaudoja gaujos. Na, labai sudėtinga situacija. Reikia naudoti visomis priemonėmis, dirbti su valstybėmis narėmis, kurios siekia užtikrinti saugumą. Čia reikia valstybės narės paremti. Toliau. Kitas dalykas, apie kurį kalbėsime su teisingumo ir vidaus reikalų ministrais per atitinkamą tarybą. Tai klausimas yra svarbus, ką darysime po to, kai migrantai jau perkelimi ir apgyvendinami Europoje. Kalbėjome apie keletą iniciatyvų, kad čia turi būti, kad čia reikia tam tikrų konkrečių programų, kaip moteriams kur, pasiūlyti kalbų kursus, siūlyti darbo vietas, kurti sąlygas, kad jūs galėtumėte pasirūpinti savo vaikais. Taip jie susijęs ir su skaitinė darbo atvarkė. Nes čia matome didelę galimybę moterims pasiūlyti integracijos kanalų būtent skaitmeninėje srityje, nes ta sritis yra labai atvira. Ir čia šie, šios, šie, šie dalykai yra lengvai gyvenimi pasiekiami. Toliau migracija. Labai džiaugiuosi Hannibal E, pranešimu, rekomendacijomis. Tikrai ten gerai, gerai yra paminėta, ką turi komisija padaryti valstybės narės. Moteris migrantės bei jų integravimas yra toks klausimas, kuris taip pat yra trauktas jau minėtąją įgūdžių darbo tvarkį. Ar dar liko kas nors? Toliau pranešimas dėl moterų įgalinimo skaitmeniniam amžyje, tai vėlgi tai traukta yra į įgūdžių darbo tvarkį. Mes dirbsim šią sritį ir jūs galėsite patikrinti, ar mes, ką mes čia darome. Muchas gracias, señora Jurova, por. Labai ačiū poniai Jurovai už tokį išsamų pasakojimą. Ačiū už tai, kad atsakėte į klausimus. Na, galbūt ne visi atsakymai buvo tokie, kokiu mes tikėjomės. Bendras įspūdis yra štai koks. Jau nuo pat kadencijos pradžios mes vis varstome kai kurios klausimus, bet dar nematome jokių rezultatų. E, vis vilkinamas sprendimų prieimimas. Na ir galiausiai tai atsispindi ir lyčių lygybės politikoje. Bet e, tai nereiškia, kad mes pasiduosime. Mes ir toliau skatinsime tokias teisėkuros iniciatyvas, o taip pat ir iniciatyvas kitose sritise, kurios mums svarbios. Uh, Dabar pradėkime antrąjį klausimų atsakymų etapą. Dabar suteiksiu žodį komiteto nariams, kurie pasisakys asmeniškai, išreikš savo nuomonę. Norėčiau priminti, kad skiriama jums po vieną minutę, tam, kad galėtų pasisakyti visi, kurie to nori. Pane Koratsa Bild, Ačiū. Aš norėčiau padėkoti komisariai už tai, kad e, ji prisėmė tokius įsipareigojimus dėl lyčių lygybės. E, jūs jau e, tarsi atsakėte iš anksto į tuos klausimus, kurie man kilo apie smurtą prieš moteris. Jūs apie tai daug kalbėjote, minėjote ir Stambulo konvenciją, sakė, kad ES nori ratifikuoti šią konvenciją, dėja, procesas bus tikrai ilgas, nes reikės suformuoti nuoseklų ir veiksmingą požiūrį į kovą prieš smurtą. Uh, Kaip galima būtų paskatintas valstybės narės, kurios konvencijos dar neratifikavo, tai padaryti? Ir kaip būtų galima paskatinti konvenciją ratifikavusias valstybės narės ją įgyvendinti? Toliau antras klausimas. Šiandien ryte mes balsavome e, e, dėl direktyvos, e, kuris skirta kovai prieš priekybą žmonėmis, bet mes vis dar nesame gavę ataskaitos iš komisijos. Norėčiau sužinoti, kaip vyksta darbas komisijoje, kokia pažanga pasiekta. Dažnai, kai kalbame apie priekybą žmonėmis, tai dažniausiai e, čia nukenčia moteris ir mergaitės. Toliau dėl pasaulio humanitarinio viršūnių susitikimo. Aš tikiuosi, kad Čia bus dirbama taip pat, kaip ir jungtinė tautų konferencijos atveju, kad bus suformuota Europinė komanda. Kaip ketinama kovoti su tokiamis problemomis kaip mergaičių lytinių organų žalojimas, e, e, priverstinės vedybos, taip pat e, mergaičių reprodukcinės sveikatos apsaugojimas. Na ir aš tikrai tikiuosi, kad mes e, apie šias problemas kalbėsime vieningų balsu, nes tai tikrai rūpi mūsų komitetui. Na ir galiausiai pasakysiu štai ką. Dėl prisijungimo ES prisijungimą prie jungtinių tautų konvencijos skirtos vaikų teisėms. Ar komisija jau um, rengėsi prisijungti prie šios konvencijos? Herzlichen Dank, ich möchte mich. Pane Nolten, ačiū. Aš irgi norėčiau uh, pritarti tam uh, E, ką sakė kiti kolegos, kurie dėkojo komisariai, bet aš noriu pasakyti, kad aš esu nekantri. Moterų judėjimas jau šimtą metų laukia, kol vyrai ir moteris įgaus lygias teisės. Noriu pateikti konkretų klausimą ar gauti konkretų atsakymą. Gerbiama komisarė, uh, Kokios galimybės egzistuoja kovojant su profesinė segregacija? Ir jūs to atiravotės ir aš atsakyčiau štai, kaip e, reikia nustatyti e, tinkamus atlyginimus moteriškoms profesijoms. Jeigu moteriškos, vadinamosios moteriškos profesijos būtų gerai apmokamos, tai atsirastų iš karto daug vyrų, kurie norėtų tokias profesijas įsigyti ir tokį darbą dirbti. Uh, Jūs taip pat sakėte, kad e, valstybės narės ne visą laiką imasi tinkamų teisinių priemonių. Ir e, tik kai imamasi teisinių priemonių, valstybės narės gali pasiekti pažangos, kovodamos už e, lygias vyrų ir moterų teisės. Ką ketina komisija daryti tam, kad e, valstybės narės neprašytų, kad e, būtų užtikrinta vyrų ir moterų lygybė, bet kad jos imtųsi konkrečių priemonių? Much, madam, madam. Ačiū, pirmininkė, sako panas Sebastija, e, komisarė Jūrova. Labai džiaugiuosi, kad dabar galima su jumis padiskutuoti, jums pateikti klausimų. Aš dirbu ir kitose e, komitetuose ir ten tikrai labai retai apsilanko komisarai. Pamiršau net kaip kai kurie iš jų atrodo. Džiugiuosi, kad jūs pas mus atvykote. Turiu klausimų. Visų pirma, dėl Stambulo konvencijos. Jūs sakėte, kad ES yra pasirengusi prisijungti prie e, Stambulo konvencijos. Uh, Bet bijau, kad jūs lygiai taip pat kalbėjote ir pas, per paskutinį mūsų susitikimą Strasbūrę. Tai dar buvo žiema, dabar jau įsibėgėjo pavasaris ir noriu e, pastirauti, gal jūs galite pasakyti, kada konkrečiai e, e, komisija ketina prisijungti prie tos konvencijos, gal galite nurodyti datą. Tai duotų labai aiškę politinę žinę, politinį signalą ypač toms valstybėms narėms, kurios vis dar neratifikavo Stambulo konvencijos. Antras klausimas dėl e, smurto prieš moteris. Jūs sakėte, kad Europos komisija remia įvairių valstybių narių pastangas kovojant su smurtu prieš moteris. Bet, kaip žinia, kaip kad nurodyta lyčių lygybės instituto ataskaitoje, taip pat ir pagrindinteisio agentūros ataskaitoje, uh, Kai kuriuose valstybėse narėse tokios pastangos yra labai silpnos ir tai kelia rimtų problemų. Nėra bendrų teisės aktų, bendro teisinio pagrindo. Yra e, tokių valstybių narių, kur linkstama nuslėpti e, e, faktus susijusius su smurtu prieš moteris. Kartais e, e, tokie smurtatvė yra tiesiog įvardėmi kaip e, nusikaltimais vykdytais dėl aistros ir panašiai. Europos parlamento moterų komitetas tikrai remia jūsų pastangas ir jūs tikrai galite tikėtis mūsų paramos, siekdama, kad Europos komisija patvirtintų tokio tipo iniciatyvas. Ačiū. Toliau ponė Sodrova. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti gerbiamai komisariai už tai, kad ji pasirinko tokį praktinį požiūrį. Ji nekarta yra sakiusi, kad nepakanka vien tik tais teisės aktų, juos dar reikia ir praktikoje įgyvendinti. Taip pat reikia praktikoje įgyvendinti ir visas mūsų aptarinėjamas priemonės. Kolegos, mes visi žinome, kad diskriminacija lyties pagrindu yra draudžiama. Bet vis tiek e, vyrų ir moterų darbo užmokestis ir pensijos vis dar labai skiriasi, tai tikrai egzistuoja. Taip pat skiriasi vyrų ir moterų pajamos, ne vien tik tais darbo užmokestis, tai yra draudžiama, bet vis tiek yra ir tam tikrų uh, uh, neteisėtų pajamų šaltinių. Uh, valstybės narės e, turėtų imtis veiksmų, kad padėtis pasikeistų. Norėčiau pastirauti gerbiamos komisarės. Gal ji galėtų pateikti domenų, kaip skiriasi tų moterų padėtis, kurios rūpinasi vaikais ir e, nuo tų, kurios vaikais nesirūpina arba kur, vaikų neturi. Uh, E, e, tie tėvai, e, kurie rūpinasi vaikais, yra tarsi diskriminuojami, jų pajamos mažesnės. Ir jeigu šis faktas pasitvirtintų, tai ko gero reikėtų ir atitinkamų priemonių. Pavyzdžiui, jeigu motina lieka namie, su vienu vaiku keliems metams, paskui po poros metų vėl lieka namie su kitu vaiku. Tai tokios moters e, startinė pozicija tikrai labai e, e, skiriasi. Ir darbinėme dokumente jūs nurodote, kad 40 procentų moterų eina aukštas pareigas Europos komisijoje bet jūs galite gal pateikti konkretesnių faktų? Ar buvo imtasi kažkokiu tai konkrečių priemonių? Man atrodo, konkrečios priemonės yra geriausias būdas konkretiems rezultatams pasiekti. Ačiū. E, pane Lantila. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė, labai ačiū už tai, kad šiandien pas mus atvykote. Mus labai džiugina jūsų požiūris. Jūsų paminėti klausimai labai rūpi ir mūsų komitetui. Ir tai labai aktualu visoms valstybėms narėms. Jūs sakėte, kad 2017 metai bus skirti kovai su smurtu prieš moteris. Europos parlamentas jau nekarta yra e, skelbęs rezoliucijas e, ir ten buvo kalbama apie tai, kad reikėtų uh, E, sukurti e, observatoriją, kuri rūpintųsi kova e, su smurtu prieš moteris. Bet tam reikės ir atitinkamą finansavimą. Ką Jūs apie tai manote? Labai ačiū. Pane Rodrygės. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti už tai, kad šiandien pas mus atvykote. Ačiū už visas pastangas, kurias jau pademonstravote, siekdama prisijungti ir prie Stambulo konvencijos. Jūs kalbėjote apie migraciją ir migrančių moterų saugumą, taip pat ir LGBT. Ir aš norėčiau jūsų pasiteirauti, kokiu priemoniu gali imtis Europos komisija, E, prieš tas valstybės narės, kurios nepaiso teisės aktų skirtų moterų ir LGBT apsaugai. Toliau dar vienas klausimas, apie tai jau kalbėjo ir kolegos iš EPP, dėl moterų e, lyties organų žalojimo. Ar pavyko pasistumėti priekį? E, Domenų jau ir kaip ir gavome, bet jie nėra labai aiškus. Ir tikrai neaišku, ar tie duomenys yra patikimi. Turiu ir asmeniško, asmeniškesnio pobūdžio klausimą, bet jis yra ir e, politinis klausimas. Kaip Jūs manote, ar um, um, stuartesės skrisdamos į Iraną e, turėtų uh, dengti galvą ar ne? Utilizar su, su siguiente. Ačiū. Dabar žodis komisijos nariai. Prašome atsakyti į klausimus. Pirmiausia, ponia Koraca Bilt kalbėjo apie Stambulo konvenciją ir kaip mes raginame valstybės narės. Na, mes darome spaudimą. Tai yra vienintelis dalykas, kurį galime daryti. naudojamės kiekvieną progą. Kaip aš jau sakiau, man ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos nereikš visų tikslų įgyvendinimo, e, kalbant apie baudžiamąjį teisingumą, kol nebus e, tos baudžiamosios veikos tinkamai atspindėtos teisės aktuose, nusikaltėliai niekada nebus atgrasyti nuo tokio elgesio. To reikia siekti. Ne, neturiu jokių teisės priemonių, kad paskatinčiau valstybės narės ratifikuoti konvenciją, bet kita vertus nematau ir didelių kliučių tai padaryti valstybėse narėse nematau didelių kliučių ratifikavimui. E, jūs klausėte, kodėl mes nesiūlome teisės aktų. Na, žinoma, teisės aktai yra idealiausia priemonė, kai reikia padaryti kažkam spaudimą, kažko imtis arba atgrasyti e, kažką nuo tam tikro elgesio. Bet e, lyčių klausimai yra labai specifinės rytis, glaudžiai susijusi su tradicijomis ir stereotipais, kurių negalima labai paprastai pakeisti tik priėmus teisės aktus. Ir dar vienas dalykas, kurį supratau po pusantrų metų darbo čia. Jeigu teisės aktas yra susijęs su lytimi, tai jis nebūna veiksmingas. Jis nebūna veiksmingas nei čia institucijose, nei kai kuriuose valstybėse narėse, arba tiksliau daugelie valstybių narių. Todėl, kalbant apie dar profesinio ir šeiminio gyvenimo pusiausvyrą, Aš, kalbėdama šio klausimo įvairiose konferencijose ir kitur, daugiausia akcentuoju ekonominius aspektus. Kalbu apie tai, kokie, kokios ekonominės naudos būtų gauta suteikiant galimybę moteriams dirbti ir pasirūpinant jų vaikų priežiūrą. Viena problema yra teisės aktai, kita problema susijusi su teisės aktais yra ta, kad teisės aktai duoda tam tikrų, sukelia tam tikrų padarinių, nepagėdaujimų padarinių. Ir taip yra su direktyva dėl nediskriminavimo. Mm. Mm. Yra problemų su kai kuriomis valstybėmis narėmis, bet to neturime pakankamai lėšų tai direktyvai įgyvendinti. Taigi tiek būtų mano minčių apie teisės aktus. Toliau priekyba žmonėmis. Komisija stebi, kaip uh, yra perkeliama direktyva dėl priekybos žmonėmis, kovos su priekybė žmonėmis ir jos e, prevencija ir nukentėjusių apsauga. Direk... Valstybės narės turėjo e, perkelti direktyvos nuostatas iki 2013 m. gruodžio mėnesio, dabar kelios valstybės narės dar nėra pranešusios komisijai, kad perkelė tas nuostatas, bet esame pasiekė sutarimą su Vokietija, taigi tai reiškia, kad e, jau 26 iš 28 valstybių narių pranešė apie direktyvos nuostatų perkelimą. Ši direktyva yra komisijos nario Avromopulos darbos rytis. E, jo tarnybos dabar e, nagrinėja valstybių narių pateiktus pranešimus. Dėl Europos komandos. Taip, jaučiau New York'e, kad jie egzistuoja. Mm, džiaugiausi. Džiaugiausi galimybę sus, mums visiems susitikti dėl įvairių problemų, dėl pažangos stokos mūsų aptariamose srityse yra problemų, bet e, manau, kad e, yra ir pažangos. Na, jūs taip pat kalbėjote apie darbo užmokesčio skirtumus, taip pat apie tai, kad moteris dirba nemokamai negaudamos užmokesčio. Motinos dirba negaudamos užmokesčio. Na, aš e, dalyvavau viename dvišalėme e, E, susitikime ir to susitikimo daly jums sakiau, kad mes kėtiname sukurti geresnės sąlygas dirbančioms motinoms. Taip pat e, sakiau, kad moteriams turi būti atlyginama už tai, už jų darbą namuose, kad tas darbas turi būti vertinamas. Bet tas mano pašnekovas, tai išgirdęs, pradėjo juoktis, galvoja, kad aš juokauju, ar tikrai moteriams turi būti atlyginama už tai, ką jos dirba namuose. Aš pasakiau taip, nes tas darbas yra atliekamas visos visuomenės labui. Aš supratau, kad na, labai smarkiai skiriasi įvairių šalių požiūris į tai ir aš taip pat supratau, kad mm, tas mano pokalbis buvo panašus ir mano diskusija su tam tikrais Europos politikais. Tai tiesiog pavyzdys, kokia yra padėtis. Toliau darbo vietų segregacija. Taip, ši problema sudėtinga. Aš netgi galvoju apie tai, kad reikėtų kalbėtis su profsąjungomis, kad reikia sakyti, kad kai kurių profesijų atstovų darbo užmokestis turi būti didinamas. Ir aš manau, kad mes turėtume būti pasirengę taikyti tas priemonės, kurias jau turime. Tai yra pradėti pažeidimo procedūras prieš valstybės narės, kurios diskriminuoja asmenis dirbančius e, tą patį darbą ir mokėdamos jiems skirtingą darbo užmokestį. Bet žinoma, darbo vietų segregacija e, yra problema jeigu jūs sugalvosite, kaip būtų galima padaryti spaudimą valstybėms narėms šioje srityje, tai praneškite mums. Toliau prisijungimo prie Stambulo konvencijos laikas. Na, aš jums jau sakiau, kad visada nervinosi, kai apsilankau jūsų komitete ir vis teikiu tą pačią informaciją. Na vis dėlto apie Stokol, Stambulo konvenciją to ne, negalima būtų pasakyti. Jau yra padaryta pažangos ir šiemet vyko diskusijos taryboje. Galiu Jums pasakyti, kad e, valstybės narės apskritai pritarė ES prisijungimui prie konvencijos, dabar mes deriname detalės. Ypač valstybės narės reiškia susirūpinimą dėl to, koks yra teisinis pagrindas ir kokių naujų, kokios naujos kompetencijos įgytų ES prisijungusi prie šios e, konvencijos. Na ir mes tikimės tarybos sprendimo žiemą. Tai gali būti šių metų žiema arba kitų metų žiema. Tikiuosi, kad tai bus dar šiemet. Toliau. ES prisijungimas prie vaiko teisų konvencijos nekol kas tai nėra planuojama. Toliau daugiau moterų ES institucijose 40 procentų. Na, aš manau, kad Visą tai jau atsispindėta dabartinėje generalinių direktoratų darbuotojų struktūroje. Turiu pasakyti, kad Kristalina Georgijeva tikrai labai palaiko mintį, kad institucijose turėtų dirbti daugiau moterų. Ir kai ji siūlo moteris į konkrečias pozicijas, ji paprastai sako, E, apie kandidatę, ji yra puikiai moteris. Ir aš paprastai jai pritariu. Na taip, 40 procentų tikslas yra pasiekiamas, bet tam reikia nuolatinio sprendimo visiems sprendimus priimantiems asmenims. Ir be to reikėtų pasirūpinti, kad atitinkamas moterų skaičius dirbtų visose sistemos lygiuose. Jum, Ačiū, dėkoju poniai Jūrovai, ačiū, kad atvykote šią popietę, pasikeitėte su mumis nuomonėmis, diskutavote tomis apie temas, kurios mums labai artimos. Tikiuosi, kad ir toliau dirbsime ir, ir vėl lauksime jūsų mūsų komitete. Tikiuosi, kad e, tie klausimai, kuriuos aptarėme šiandien, virs realiais veiksmais. Ačiū, o dabar periname prie kito darbo atvarkės punkto. Relativo al presupuesto 2017 eh, del. Tai yra punktas susijęs su 2017 metų biudžetu. Pranešėja yra ponė Dančila. Dabar suteiksiu jai žodį. Președinte, referitor la proiectul de a... Ačiū, pirmininkė. Pranešimas dėl 2017 metų biudžeto projekto. E, Moterų teisų komitetas e, yra išskyręs keletą prioritetų įvairiose sritise. Vienas iš prioritetų būtų e, nuosekliai naudoti biudžetą, siekiant užtikrinti lyčių lygybę visais biudžeto procedūros etapais. Antras prioritetas - struktūrinių fondų ir investicinių fondų panaudojimas, siekiant e, užtikrinti kokybišką švietimą, remti verslumą ir kurti darbo vietas merginoms ir moteriams. Trečias prioritetas - numatyti pakankamai lėšų DAFNE programai, taip pat lėšų moterims pabėgėliams ir prieglopščio prašytojams. Ir dar vienas svarbus dalykas - lyčių lygybės institutas. Aš jau komisijos nariai sakiau, kad Europos parlamentas savo rezoliucijose nekarta prašė įsteigti Europos lyčių pusiausviros observatoriją, kuri veiktų prie lyčių lygybės instituto. Taigi tokius penkis pagrindinius prioritetus esu paminėjusi savo pranešime, dabar laukiu savo kolegų indėlio. Teik, terminas ir taip pat raginčiau laikytis termino, pakeitimų teikimo termino, nusta, kurį nustatė sekretoriatas. Ačiū dabar EPP frakcijos vardu, ponia Konoska. Ačiū pirmininkė, noriu atsiprašyti ponios Materos vardu, ji negali dalyvauti ir paliko man keletą mm, pastabų, kurias dabar perskaitysiu. Noriu padėkoti poniai Dačilai už jos darbą. Atkreipiame dėmesį, kad į savo pranešimą jį įtraukė daug prašymų, kuriuos mm, pateikėme pernai, kai EPP atstovas buvo pranešęs šią temą. Mes suprantame, kaip svarbu finansuoti priemonės skirtas mm, kokybiškam švietimui mm, ir verslumui skatinti. Mes Manome, kad nereikėtų atskiros biudžeto eilutės DAFNE programą, kad reikėtų atskiros biudžeto eilutės e, DAFNE programai, o kalbant apie instituciją kovojančią su smurtu dėl lyties, manome, kad vertėtų čia sustiprinti Europos lyčių lygybės institutą ir steigti stebėsenos centrą. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti kolegos Vanną e, vardu. Ji negali dalyvauti šiame posėdėje, nes dabar e, dalyvauja kito komiteto posėdėje. Paminėsiu keletą dalykų, kurie mums atrodo svarbus renkiančią nuomonę. Visų pirma, mes tikrai labai džiaugiamės tuo, kad e, dabar uh, E, daug dėmesio e, skiriama ir biudžetui, kuris skatintų lyčių lygybę. Tokio e, biudžeto tikrai reikia, siekiant užtikrinti didesnę lygybę tarp atskirų lyčių. Ir tikrai ačiū pranešėjai už tai, kad ji tam skiria tiek daug dėmesio. Antras dalykas, kuo mes labai džiaugiamės, yra tai, kad prioritetas teikiamas moteriams. Mes jau e, ne vieną mėnesį apie tai kalbame šiame komitete. Ir iš tikrųjų, kalbant apie moterų, migrančių moterų padėtį, tai jas reikės integruoti į visuomenę, tai viena iš tikslinių grupių ir tam reikės atitinkamą finansavimą. Taigi džiaugiuosi, kad e, nuomonėje tam irgi daug dėmesio skiriama. Uh, Na ir paskutinė pastaba, kurią norėtų pasidalinti panevana, yra štai kokia. Moterų galimybė pasinaudoti viešosiomis paslaugomis. Kaip užtikrinti, kad moteris dažniau e, tokiamis viešosiomis paslaugomis naudotųsi? Ir Mes tikrai tam norėtumėm skirti daugiau dėmesio ir baigdama dar kartą dėkoju pranešėjų šį dokumentą. Ačiū. Ačiū, dėkuoju pranešėjai už nuveiktą darbą, tikrai ataskaita labai gera, nuomonė labai gera ir žinoma dėl biudžeto, tai mums būt kila klausimų, Galbūt reikia traukti tuos klausimus, kurie ypač svarbus ir atskiroms lytims. Ypač svarbu galbūt būtų kalbėti apie vadinamosius STEM e, mokymo, mokymos rytis. Taip pat svarbu įtraukti yra ir pabėgėlių klausimus. Kad aš jau pasakyti, kad kai kalbam apie biudžetą lyčių klausimams, reikia numatyti aiškius tikslus ir kaip jas matuoti. Ir tada galima pagal tuos rodiklius jau paskui žiūrėti, ar tikrai vykdomi tie veiksmai ir ar jie duoda naudos. Ačiū. Dėkoju. Galiausiai, pane Ančila. Ačiū, dėkuoju visiems kolegoms už tai, kad paremė nuomonę, dėkuoju už pateikimus ir e, pasiūlymus. E, manau, kad taip pat ir su pakeitimais galiausiai pareiksime tokią nuomonę, kuri atitinka realybę ir kuri tikrai naudinga rengiant biudžetą. Ačiū. Puiku. balandžio 28 diena. Tuomet reikia iki to dienos reikia pateikti pakeitimus, tuomet gegužės 24 dieną bus, balsuosime, o paskui kitą birželio dieną, tai šitą dieną balsuos biudžeto komitetas ir galiausiai Liepos mėnesį plenarinė sesijoje bus balsavimas. Paskutinis darbotreks klausimas. Tai yra finansinė perspektyva nuo 2020 metų. Pone Mūdį pranešė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, turbūt nenustebinsiu, kad čia vėl kalba eis apie biudžetą lyčių klausimams, kad reikia stiprinčios klausimus. Žinoma, tiesiog dalykai yra tie pats, kas buvo ką tik pasakyta. Tas pats pasakytina, žinoma, ir apie biudžetą ilgesniam laikotarpiu, ne tik metiniam biudžetui. Taigi viskas tinkas buvo ką tik pasakyta. Žiūrint pagal Europos strategiją 2020 metams ir tikslus, kurie numatyti, vėlgi galėjo tas pats, kas pasakytina 7 metų biudžetui, siekime didinti moterų užimtumą ir kaip užtikrinti, kad tai gyvendinama. Taip pat kitas klausimas yra atlyginimų lygybė. Toliau tai, kad būtų tiek pat moterų ir didžiųjų įmonių tarybose. Ir taip pat reikia matuoti, kaip bus pasikeitę šie tikslai. Taip pat reikia bendros deklaracijos dėl lyčių klausimų traukimo į daugiametę finansinę programą. Aišku, deklaracijos geras dalykas, tačiau reikia taip pat imtis papildomų veiksmų. Svarbu geriau stebėti įgyvendinimą, neužtenka vien tik gražių žodžių. Vėl apie tai buvo kalbėta ir ties aksesnių klausimų apie tai, kad reikia padėti moteris pabėgėliams, užprašytojams. Labai svarbu tinkamai tai traukti į finansavimo programą ateičiai. Toliau investavimas į salinį infrastruktūrą. Čia turime galvoje, kad reikia kitaip pažiūrėti tai, kas yra infrastruktūra. Tai yra ne, ne tik tai, kad, kas numatyta pagal užimtumo darbo tvarkę, reikia taip pat infrastruktūros, kuri paremtų moteris darbe. Taigi tai yra platesnis požiūris, kas yra infrastruktūra ir reikia dėl to kalbėti apie socialinę infrastruktūrą. Toliau skaidrumo užtikrimas DAFNE programoje ir taip pat reikia paremti labai šią programą, kad ji ir toliau veiktų per likusią DFP dalį. Ačiū. Ačiū, ponė Mūdy. niekas žodžio neprašo. Tai reiškia, kad tie nariai, kurie dar liko, visiškai su jumis sutinka. Gerai, tuomet tuo baigėme šiandienos komiteto posėdį. Labai dėkoju visiems už kantrybą, už bendradarbiavimą ir sutiksime per kitą posėdį. Ačiū.